Colleghi, abbiamo dei voti da fare. Avete tutti la scheda di voto? Mėly kolegos, ar visi turite balsavimo korteles? Mūsų laukia balsavimai. Žinome, kad nukeltas balsavimas dėl 13 darbo tvarkės klausimo. Balsuosime dėl kolegės Ribero nuomonės. Ji yra salėje. Ir kitas klausimas yra Anželik Dilai klausimas. Balsavimo sąrašai jums išdalinti. Taigi galime pradėti nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame, pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Ar visi balsavote? 30 už 30 prieš. Puikus rezultatas. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta penktasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame dėl šeštojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Septintasis kompromisas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 pakeitimas, Kaputo ir kiti. Balsuojame vardiniu būdu, kas už prieš susilaiko pritarta. Po Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, Škotkato, Branen ir kiti. Turėtume balsuoti dėl antrosios dalies. Toks buvo pateiktas prašymas. Balsuojame, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 18 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Koks buvo rezultatas 18 už 19 prieš. Gerai, dabar 28 pakeitimas, kas už prieš. Sakyčiau, atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 28 pakeitimo. Ar visi <clears throat> balsavote, balsuoti baigėme. Atmesta. 30 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 32 huitimas, už prieš susilaiko atmesta. 34, kas už prieš susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta pasitikrinkime, nes neaiškus yra balsavimo rezultatai. Pradedam elektroninį balsavimą dėl 35 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19 balsavus prieš, 36 kas už, prieš susilaiko. Atmesta tą pačią balsų persvarą. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Šis balsavimo rezultatas neaiškus, turim balsuoti elektroniniu būdu, dėl 37 pakeitimo balsuojame. Atmesta. 38. Kas už, prieš. 44. Už, prieš susilaiko atmesta. 46. Pakeitimas už, prieš. Susilaiko atmesta. 47. Pakeitimas už, prieš susilaiko. Atmesta 68 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 70 <clears throat> pakeitimas kas už, prieš pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 70-ojo niekovo pakeitimo. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmesta. 71 Pirmas pakeitimas, dėl jo balsuoti nereikia, balsuojame dėl 72 nieko pakeitimo už prieš susilaiko pritarta, 74 už prieš susilaiko pritarta, 75 už prieš susilaiko pritarta, 76 už prieš susilaiko pritarta sakyčiau, atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 76 pakeitimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta 19 balsavus prieš. Balsuosime dėl kaputo 79 pakeitimo, kas už prieš susilaiko, sakyčiau, atmesta. 80 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 61 už prieš susilaiko. Pritarta 83 už prieš susilaiko. Atmesta 85 už prieš susilaiko atmesta dabar galutinis balsavimas dėl <clears throat> e, nuomonės su patvirtintais pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl antrojo pranešimo ponios Dėlai, Anželik, norėtumėte tarti žodį, ne, tuomet balsuosime. Luktelkime, kol pasikeis sekretariato atstovai. Ar visi pasirengę balsuoti? Balsuojame dėl konkurencingumo politikos metinės ataskaitos. Visi pasirengę, pradame nuo penktojo kompromisinio pakeitimo, ar ne taip. Penktasis kompromisinis pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti baigiame. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau 47 pakeitimas, kas už. Atmesta 56 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis kompromisas e, elektroniniu būdu. Balsuojame dėl aštuntojo kompromiso. Balsuoti baigiame. Pritarta. 64 e, pakeitimas su vardiniu būdu, kas už prieš susilaiko atmesta atmesta. 65 už prieš susilaiko pritarta, 67 už prieš susilaiko pritarta, 68 būdas pakeitimas, kas už prieš susilaiko, prašau aiškiai kelti rankas. Sakyčiau, atmesta, bet pasitikrinkime dėl 68 pakeitimo elektroniniu būdu. pritarta dviejų balsų persvara. 69 pakeitimas, prašau kelti rankas, balsuojant už prieš susilaiko atmestas, 70 už prieš susilaiko pritarta, 71 už prieš susilaiko pritarta, 73 už prieš susilaiko, sakyčiau, pritarta. Devintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrą balsuosime dėl dešimtojo kompromisinio pakeitimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 103 pakeitimas Niekovo keliant rankas balsuojame už prieš susilaiko atmestą. 11 kompromisas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Sakyčiau pritarta. 85 pakeitimas keliant rankas už prieš susilaiko atmestą. 97 už prieš. Prašau aiškiai kelti rankas, kas prieš, sakyčiau, atmesta. 98 kas už prieš susilaiko. Atmesta 99 už prieš susilaiko. Atmesta 93 už prieš susilaiko. Atmesta. Dabar konstatuojamosios dalys, pirmasis kompromisinis pakeitimas, elektroninis balsavimas. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas pakeitimas numeris 6. Keliant rankas už prieš susilaiko. Atmestas septintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuosime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 11 <clears throat> pakeitimas, keliant rankas už prieš susilaiko. Pritarta 12, kas už prieš susilaiko susilaiko atmesta, 18 pranešėjos pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisinis pakeitimas elektroniniu būdu balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 20 pakeitimas keliant rankas už prieš susilaiko pritarta, 21 už prieš susilaiko pritarta, 24 už prieš susilaiko atmesta, 25 už prieš susilaiko pritarta, 26 už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už prieš susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas dėl nuomonės su patvirtintais pakeitimais balsuojame. Balsuoti baigiame. Sveikiname pranešėją. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie dalyvavo rengiant kompromisinius pakeitimus. Labai džiaugiuosi už e, Europos žemdirbius, kuriems atsivers papildomos perspektyvos konkurencijos teisės srityje dėl mūsų komiteto pastangų. Ačiū. Na kągi, perikime prie paskutinio mūsų posėdžio darbo atvarkės punkto. Tai yra bendros diskusijos, diskusijos tam agri ir kont komitetu ir e, viešas klausimas patirtis įgyvendinant lyderą, išmoktos pamokos. Taigi kol kas darome pertraukėlę, nes laukime e, ponios Gressler, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkės. Tiesiog e, balsuo, balsavimą bernelį greitai, ponia Gressler dar nevykusi. Yeah.